Primta. Mūsų darbas baigėsi. Dar norėčiau pateikti Jums šiek tiek informacijos. EPP pateikė pasiūlymą dėl delegacijų ir komitetų biudžeto kontrolės komitete Petris Serva, transporto turizmo komitete taip pat ji dirbs e, delegacijoje dėl ES e E, Rusijos bendradarbiavimo komiteto, taip pat e, ta pati ponia.